Goedemorgen iedereen. Labas rytas. Tęsame posėdį, kuris prasidėjo vakar. Ir iš karto pradėsime balsavimą dėl ponios Makovei balsa, e, dokumento. 11 punktas, pranašė yra čia. Pone Makovei, ar turite ką pasakyti. Labas rytas, noriu padėkoti kolegoms šešėliams pranešėjams, su kuriais puikiai pavyko bendradarbiauti. Ačiū. Gerai, tokiu atveju. Prieš pradedant balsuoti dėl ponios Makovėjai pranešimo, norėčiau techninį paaiškinimą pateikti. Jis yra balsavimo sąraše, tačiau, kad būtų įtraukta į protokolą, noriu pasakyti, kad visur tekste, kur parašyta e, Makedonijos Respublika ar Makedonija, turėtų būti pakeista santrumpa FIROM, nes tokie, toks yra priimtinas pavadinimas. Ačiū, pasižymėjome. Taigi balsuojame. Man atrodo, aš turiu neteisingą balsavimo sąrašą. Kas už pirmas afeto pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Antras afeto, kas už prieš priimta. Dešimtas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, pirma lentelė. Pakeitimas žodžių, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas, hartom, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 12 e, Hartong kas už, prieš, susilaiko atmestas. Ketvirta dalis antra lentelė. Ponios Makovėjai ir Kalfin kas už, prieš, susilaiko patvirtinta 13 Hartong kas už, prieš, susilaiko atmestas 14 Pone Makovėjai kas už, prieš, susilaiko susilaiko patvirtinta 15 maldaris. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 16 pakeitimas. 17 ir 18. Ne, čia kompromisas 3. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Toliau 19 atkrenta, toliau šešta dalis trečia lentelė. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 20 pakeitimas, kas už. Tai yra trečias kompromisas, dėl jo reikia balsuoti. Toliau 21, 2, 3, 4, čia ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Kristianas sako, kad nepaisant to, kad kompromisinis pakeitimas patvirtintas, vis tiek dar turime balsuoti dėl 22. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. AFET 5. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 25 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 26 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas. 27 ponė Makovai už prieš susilaiko patvirtintas. 28 Makovei kas už prieš susilaiko reikia patikrinti elektroniniu būdu. 28 pakeitimas. Pane Makovėjai. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas 16 už 6 prieš. 29 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas. Aštunta dalis D. Nauja dalis. Pakeitimas žodžiu, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. AFET 7, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 30, 31, 32. Tai yra kompromisas 5, kas už prieš susilaiko patvirtintas. AFET 3, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 33 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 34, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 35 už, prieš susilaiko patvirtintas. 36 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 37 Hartung, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 38 Kalfin, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 39 už, prieš susilaiko patvirtintas, AFET 4 už, prieš susilaiko patvirtintas, AFET 6 kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 40 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas, 41 už, prieš susilaiko patvirtintas. 42 Hartong, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 43 Makovei, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Keturiasdešimt ketvirtas Makovei, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 45, 46, 47, tai yra šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 48 Hartong, kas už, atkrenta. Toliau 49 Makovei, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 50 Hartongus, prieš, susilaiko atmestas. 51 Makovėje už, prieš, susilaiko patvirtintas. 52 Makovėje kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 53 Hartong už, prieš, susilaiko atmestas. 54 Makovėje kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 55 Kalfin. 55 ketvirtas patvirtintas, todėl 55 atkrenta, todėl dabar 56 malder. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 58 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 57 e, daro su 58, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 59 makoveik už, prieš, susilaiko patvirtintas. 60 makovėjai už, prieš, susilaiko patvirtintas. 61 makovėjai už, prieš, susilaiko patvirtintas. 62 maletič už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad jis atmestas, reikia patvirtinti, pat, patikrinti. Taigi 62 maletič pakeitimas. Baigiame balsuoti. Aiškiai atmestas, bet rankų nekėlėte, nebuvo aišku. 63. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 64. Už, prieš, susilaiko patvirtintas. 65. Už, prieš, susilaiko patvirtintas patvirtintas. 66 Kalfin atsiimtas, 67 Malėtė Žiūš, prieš susilaiko atmestas, 68 Makovėjai. Klausimas yra, ar nuo 68 iki reikia balsuoti atskirai? Na gerai. 68 Makovėjai už, prieš susilaiko patvirtintas, 69 už, prieš susilaiko patvirtintas. 70 už prieš susilaiko patvirtintas. 71 už prieš susilaiko patvirtintas. 72 už prieš susilaiko patvirtintas. 73 už prieš susilaiko patvirtintas. 74 už prieš susilaiko patvirtintas. 75 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 76 už, prieš, susilaiko. Nesu tikras. 76 elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. 13 prieš 11 patvirtintas. Šis septintas už, prieš, susilaiko. Taip pat, neaišku, patikrinsime. 27 pakeitimas. Makovėjai. Balsuojame. Baigiame. 13.11. Taigi patvirtintas. 28. Kas už? Prieš susilaiko. Patvirtintas, man atrodo. 79 už, prieš, susilaiko patvirtintas 80 už, prieš, susilaiko patvirtintas 81 už, prieš, susilaiko patvirtintas 82 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 83 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 84 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 85 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 86 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 87 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 88 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 89 Makovei už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 90 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 91 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 22 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 93 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 94 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 95 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 96 pono Kalfino pakeitimas atkrenta, nes patvirtinome 25. Toliau Janas Mulderis. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Na, čia kelios dalis buvo. Dabar antroji dalis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Trečioji dalis, tai yra pirmasis kompromisas. Taigi balsame dėl pirmojo kompromiso, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta ketvirtoji dalį ją apima antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Penktoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antras pakeitimas, Hartong atkrenta, nes pirmą pakeitimą patvirtiname, toliau trečias ir ketvirtas pakeitimai, ne, Tai yra pirmasis kompromisas. Dėl jo balsavome. Dabar penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Šeštas pakeitimas, septintas, tai yra antras kompromisas. Nereikia dėl jo balsuoti. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintas pakeitimas, mako veikas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradėme balsuoti. Baigiame. Sveikiname ponę Malkovėjį, vienbalsiai patvirtinta. Toliau balsuosime dėl ponios Češkovos pranešimo. Pana Češkova. Prašom, jeigu norite pasakyti. Ačiū pirmininkė, kolegos. Biudžeto vykdymo patvirtinimas e, Europos vadovų taryba ir taryba. Tai yra metinis mūšis tarp parlamento ir tarybos. Dėl to, kuri iš šių institucijų turi daugiau kompetencijos biudžeto vykdymo patvirtinimo procese. Deja, taip yra ir dėl 11 metų biudžeto. Jau antrą kartą apie tai kalbame. Ir aš manau, kad nepaisant apgailėtino kompetencijų klausimo ir dviejų teisinių nuomonių, kurios mums pateiktos, aš manau, kad jeigu nebus atsakyta į visus parlamento klausimus, turime būti nuoseklus ir elgtis taip pat kaip ir anksčiau. Ir aš manau, kad dabar negalime patvirtinti kitokio sprendimo. Mes turime atsisakyti patvirtinti biudžeto įvykdymą ir toks yra mano antrojo pranešimo turinys. Tikiuosi, kad ateityje kitas pranešėjas, pranešėjas galės pasiūlyti geresnį sprendimą. Todėl aš labai norėčiau, kad taryba palaikytų geresnį dialogą su mumis ar su mūsų biudžeto kontrolės komiteto nariais. Tačiau kol kas aš te galiu pasiūlyti tai, kas parašyta mano pranešime ir prašau kolegų pritarti šiam pranešimui. Uh, Labai ačiū, ponė Česuva, Češkova. Ar kas nors iš tarybos norėtų sureaguoti? Atrodo, kad tarybos atstovų nėra, bet tikiuosi, kad jie mūsų klauso per internetą. Ir matys, kaip e, balsuosime dėl šio pranešimo. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Tada periname prie balsavimo. Pirmiausia, pirmas keitimas pono Audy, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Sodegardo antras už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuojame dėl pasiūlymo pakeistam sprendimui, balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Dvidešimt trys už, vienas prieš, niekas nesulaikė priimta. Rezoliucija. Devinta pastraipa, trečias pakeitimas, ponios Češkovas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, ponios Češkovas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas, pono Sondegardo, kas už, prieš, susilaikė, manau, kad atmesta. Patikrinkime elektroniškai. Penktas pakeitimas, ponas Endergado, balsuokime. Slatstami. Baigiame balsavimą. 13 už 11 prieš priimta. Šeštas pakeitimas atkrenta, nes buvo priimtas penktas pakeitimas, septintas Sondergado pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Aštuntas pono Soderga, kas už prieš susilaikė priimta. Balsavimas dėl viso rezoliucijos projekto. Balsuojame elektroniškai. Pradedame. Svetistemming. Baigiame balsuoti. Vien balsiai priimta. Sveikinu ponę Češkovą. Puiku. Tiek balsavimo. Ir dabar periname prie kito klausimo, bet ar salėje yra tik tie, kam pridara čia būti? Collega's, ik ga eventjes moeten uh, pauzeren. Want... Collega's padarysim trumpą pertraukėlę, nes 13 e, punktas e, metinė ataskaita dėl finansinių interesų apsaugos ir kova su sukčiavimu po jos ponios Inės Ajala Center pranešimas. turėtų būti svarstoma su ponu Kessleriu iš Olafu, taip pat kvietėme pana Šemetą, todėl dabar mes eisim pažiūrėti, kur jie pasidėjo, nes kol kas nematom salį. Penkių minučių pertrauką. Yes. Goed, collega's. We gaan de vergadering verder zetten. Puiku, kolegos. Einame tolyn. Trečias darbo atvarkės klausimas. Du atskiri pranešimai. Vienas pranešimas apie ES finansinių interesų apsaugą, kurį pristatys Europos komisijos narys šiemeta. Ir turime pranešimą dėl OLAF kurį pristatys e, ponas Kessleris. Kad tas dvi temas atskirtume, paprašysime pono Šemetos e, padasakyti įžanginį pranešimo pristatymą, po to Alela Sender sureaguos, o po to suteiksim žodį ponui Kessleriui ir jis pristatys savo pranešimą. Po to pradėsim diskusiją. Ar jums tinka tokia sistema? Mėly kolegos, du dar dalykus noriu pasakyti. 10 e, valandą aš turiu išeiti, nes esu pranešėjęs aplinkosaugos komitete. Ir ten mes kalbame apie nelegalias atliekas, todėl aš ten turiu būti, susitiksim su Europos komisijos narių, nariu. Mane pakeis nuo 10 valandos ponas Liberatskis, o po to vėl aš sugrįšiu. Dar vienas dalykas. Šiandien 14.30 įvyks spaudos konferencija Kokobų delegacija Bulgarijoje ir Kaliningrade lankėsi ir mes norime, kad kuo daugiau narių dalyvavusių tome vizite ateitų į spaudos konferenciją. P5G3 salėje spaudos konferencija vyks. Gerbiamas komisijos nariai, dabar žodis jums. Uh. Ačiū gerbiamas pirmininkė, mėly uh, komiteto nariai, man malonu pristatyti 2012 e, metų komisijos e, metinė ataskaita apie ES finansinę apsaugą ir kovą su sukčiavimu. Kaip žinote, šis pranešimas yra labai svarbi e, biudžeto skaidrumo tema, nes mes kalbame apie fondų valdymą ir kontrolę visoje ES. Taip mes galime apžvelgti ne tik kiekvienos valstybės narės padėtį, bet taip pat išsiaiškinti, e, kurios e, kurie punktai yra silpniausi. Taip mes galime tikslingiau nukreipti savo veiksmus kovai su sukčiavimu ir išsiaiškinti e, nereguliaramus klaidas susijusios su ES fondais. Kaip ir kiekvienais metais ataskaitoje yra apžvelgiami visi pažeidimai, apie kuriuos valstybės narės praneša komisijai. 2012 metais taip pat yra pristatytos priemonės tiems e, dalykams išspręsti. Taip pat ten yra patiktos rekomendacijos, kad ateityje būtų dirbama geriau. Uh, E, mes e, manome, kad geras metodas yra išlaikyti tas dvi praktikas, kurias sukūrėme praėjusiais metais ir kurios pasiteisino. Visų pirma, aiškiai atskiriame e, sukčiavimu susijusius pažeidimus ir nesu sukčiavimu nesusijusius pažeidimus, kaip kad e, mus informuoja valstybės narės. Ir kitas, kita praktika yra informacijos suderinimas, atsižvelgiant į konkrečius skaičius, konkrečią statistiką ir suderinant juos su ES konsoliduotomis e, sąskaitomis. Šių metų ataskaitoje yra dvi svarbios naujos dalys, kuriuose yra kalbama apie tai, e, ką jau komitetas anksčiau yra aptaręs, e, kalbėdamas apie finansų apsaugos interesus. Ieškome, e, kokia yra sąsaja tarp pažeidimų skaičiaus ir pranešimo apie e, pažeidimus mes suprantame, kad pradėjus pranešinėti apie pažeidimus yra sukaupta žymiai daugiau informacijos per pastarosius dviejus metus. Tai jau yra gera pažanga. Kaip žinote, ankstesniais metais aš reikšdavau susirūpinimą, kad atsiskaitimas, pranešimas apie pažeidimus yra nepakankamai geras. Ir šiandien jau matote, e, kad jau tas faktas, kad apie pažeidimus yra e, aiškiai pranešama, reikalauja, kad būtų statistika kitaip įvertinta. Iškyla klausimų apie tas valstybės, kuriuose apie sukčiavimą yra pranešama labai retai. Ar tai, kad pranešama apie nedaug pažeidimų, ar tas mažas skaičius iš tiesų rodo, kad ten yra sukčiavimų labai mažai arba jų beveik nėra, Ar tai tiesiog reiškia, kad egzistuoja problemų išsiaiškinant sukčiavimo atvejus tose valstybėse? E, tai problemai Europos komisija yra e, pasiryžus skirti daugiau dėmesio ir ją išsiaiškinti. Dar vienas naujas bruožas 2012 metų ataskaitoje yra didesnė e, tų pažeidimų, kurie yra susiję su sukčiavimu analizė. Mes norime išsiaiškinti jų mastą, jų pobūdį ir valstybių narių metodus taikomus juos nagrinėjant. Kalbant apie struktūrą, šioje ataskaitoje yra papildomos informacijos viena konkrečia tema. Šiais metais mes sutelkėme dėmesį į žemės ūkio srities kontrolę. Įprastiniai darbiniai dokumentai yra pridėti prie ataskaitos, įskaitant ir vieną naują darbinį dokumentą, kurioje yra e, Herkul... Heraklio 2 e, programa apžvelgiama. E, dabar perinu prie konkrečių skaičių. Sutelkime jūs dėmesį ir pamatysime, kad su sukčiavimu susijusios veiklos e, skaičius yra 1231. Tai yra susijęs su 900, 292 milijonais eurų. Iš esmės tas skaičius nepasikeitė nu, lygnant su 2011 metais. Nors beveik 8 procentais padidėjo sukčiavimas išlaidų pusėje, tai gali būti beveik e, konkrečiais visiškai susijęta su dviem uh, konkrečiais atvejais susijusiais su fondais skirtais pasirengimui valstybės e, narės narystė Europos, valstybės kandidatės narystė Europos Sąjungoje ir dabar tas bylos yra nagrinėjimas. Bendrai e, su sukčiavimu nesusijusių pažeidimų skaičiai sumažėjo 30 procentų ir tai yra beveik e, 7 milijonai eurų. Kokiose srityse sukčiavimo atvejai yra nustatomi? E, E, Pataskaitoje yra bandoma išsiaiškinti pažeidimų kompleksiškumą, sudėtingumą. Nesusukčiavimo susiję pažeidimai ir jų finansinės poveikis 2012 metais buvo didesnis negu ankstesniais metais. Tai galima paaiškinti tuo, kad 2000 2000-2006 e, metų laikotarpį pasibaigus buvo įveista nauja koregavimo sistema sanglaudos politikoje. Be to yra įgyvendinta daugiau e, programų ir aktyviau jos yra įgyvendamos, kai artėja finansavimo laikotarpio pabaiga. E, pagal šiuos skaičius Europos komisija atgavo išieškojo 4,5 milijardų eurų E, eurų e, neišmokėtų mokėjimo praėjusiais metais. Buvo priimti 87 e, sprendimai sustabdyti mokėjimus, bet taip mes saugojame 5 milijardus eurų pagal sanglaudos politiką. Bylos, 17 bylų dar išlieka 2012 metais iškeltų neišnagrinėtų ir sprendimai dėl finansavimo suspendavimo dar bus priimti iki šių metų pabaigos. Tokiu būdu mes saug, apsaugome ES biudžetą ir mokesčių mokėtojų pinigus ir tai darome efektyviai. Pername prie kitos svarbios išvados, e, kurią galime padaryti iš 2012 metų e, finansinių interesų apsaugos ataskaitos. E, sukč... Pranešimai apie sukčiavimo atvejus yra teikiami žymiai geriau. Čia padėtis gerokai pagerėjo, tačiau dar išsiskiria e, padėtis skirtingose valstybėse narėse. Kai kurios valstybės narės skiria labai daug išteklių, kad su, būtų kovojama su sukčiavimu. Kitos pritaiko finansinės korekcijas, nenagrinėdamos galimų nusikaltimų. Uh, ar nusikalstamo pažeidimo. Ir mūsų pirminiai duomenys jau rodo, kad valstybės narės ir net skirtingos e, tos pačios valstybės narės institucijos taiko skirtingą požiūrį į sukčiavimą. E, tai kelia rimtą susirūpinimą, nes visa ES turinti vieningą rinką ir bendrą biudžetą e, turi turėti gerą sistemą, nuseklę sistemą kovai su sukčiavimu. Bet e, šis e, faktas mūsų, tiesą sakant, nenustebino, nes jau būtent dėl tos priežasties Europos komisija anksčiau yra iškėlusi daug labai svarbių politinių iniciatyvų, kurias aš jums netrukus pristatysiu. Pozityviau kalbant, galiu pasakyti, kad e, tam tikri veiksmai buvo pritaikyti tam, kad būtų apsaugotas geriau ES biudžetas ir jie duoda konkrečios naudos. Pavyzdžiui, pastebėta ataskaitoje labai svarbi tendencija. Pusė pažeidimų susijusių su sukčiavimu buvo išaiškinti kovos su sukčiavimu institucijose nacionalinių ir Europos lygių. Ir tai buvo padaryta per e, baudžiamąjį tyrimą. Tačiau kita pusė tokių pažeidimų buvo užfiksuoti taikant administracinę kontrolę, kuri yra numatyta sektoriniuose reglamentuose. Tai yra naujas e, e, toks pokytis, naujas dalykas ir jis patvirtina 2011 m. Europos komisijos pasirinktos kovos su sukčiavimu strategijos naudojimą naudingumą. Taip mes užtikrinome geresnį struktūrinį bendradarbiavimą tarp visų institucijų atsakingų už ES fondų apsaugą. Mes taip pat matome, kad valstybės narės e, laikėsi daugelio joms pateiktų rekomendacijų 2011 metų ataskaitoje. Tai itin pasakytina apie IMS atsiskaitimo sistemos pritaikymą ir nacionalinės rizikos vertinimo sistemas muitų, sąjungo, e, muitų mokesčiams. E, dabar aš norėčiau trumpai apžvelgti pagrindinės kovos su sukčiavimu politikos priemonės, kurias komisija pritaikė per pastarus metus. Tarp jų pirmieji žingsniai įgyvendinti naują kovos su sukčiavimu strategiją, apie kurią aš ką tik kalbėjau, Pavyzdžiui, e, kovos su sukčiavimu nuostatos yra įtrauktos į tarptautinio ir administracinio bendradarbiavimo susitarimus. Europos komisijos e, pasiūlymuose dėl naujų viešųjų pirkimų taisyklių taip pat yra nuostatų dėl kovos su sukčiavimu. 2012 m. Liepos mėnesį kartu su vicepirmininkė Reding aš pateikiau pasiūlymą direktyvai e, dėl ES finansinių interesų apsaugos ir tai turi būti, kaip tai galima būtų padaryti kriminalinės teisės priemonėmis. E, šio pasiūlymo tikslas užtikrinti dar labiau suderintą e, metodą nubausti e, nusikaltimus susijusius su mokesiniu sukčiavimu, kad nusikaltėliai nebegalėtų piktnaudžiauti nacionalinėmis teisės sistemomis. Europos parlamento vaidmo labai svarbus, siekiant užtikrinti, kad šis teisės aktas būtų sėkmingai gyvenintas, bet aš prie šio klausimo dar sugrįšiu. Šių metų Liepos mėnesį mes pateikėme toli siekiantį pasiūlymą dėl e, Europos prokuratūros. Mūsų tikslas - sukurti naują nepriklausomą instituciją, kurios prioritetas būtų kovoti su sukčiavimu visoje Europos Sąjungoje. Ir aš manau, kad taip mes e, kur kas sėkmiau kovotume su šiuo reiškiniu. E, buvo pateiktas dar vienas pasiūlymas, kaip pagerinti Olafo valdymo sistemą, e, vadovaujantis jau dabar e, patvirtinta šios tarnybos reforma. Aš labai norėčiau su jumis artimiausiais mėnesiais apie šią iniciatyvą plačiai padiskutuoti ir išgirsti jūsų nuomonės apie mūsų išdėstytas mintis. Gerbiami parlamento nariai. 2012 m. Europos finansinių interesų apsaugos ataskaita primena, kad nors ES lygių yra pasiekta daug pažangos, e, e, stengiantis kovoti su sukčiavimu e, mūsų bendru biudžetu, dar padaryti lieka labai daug. Matome, kad kai kurios valstybės narės labai, ne, narės labai nedaug dėmesio skiria priemonėms, kurios turi būti įgyvendintos išaiškinus sukčiavimo atvejus, nacionalinės valstybės narės turi keisti savo požiūrį. EPPO ir PIF direktyvų uh, prieimimas užtikrintų, kad kovai su sukčiavimu būtų skirtas naujas požiūris, naujoviškas dėmesys ir e, atitinkamas priemonės būtų pritaikytos visos ES mastu. Mes turime užtikrinti, kad šios e, naujos svarbios iniciatyvos būtų įtvirtintos kaip prasmingi ir privalomi teisės aktai ir tai turi būti daroma kuo greičiau. Dėl finansinių interesų apsaugos direktyvos, jūs žinote, kad taryba priėmė poziciją, kuri sušvelnino komisijos pasiūlymą. Tiesą sakant, priimtieji pasiūlymai netgi kelia grėsmę dabar jau egzistuojančiai e, teisės sistemai. Ir laimiai Europos parlamentas e, laikėsi tvirtos pozicijos, kad griežtesnės priemonės būtų priimtos. Ir aš žinau, kad netgi parlamente buvo išreikšta minčių, kad turėtų būti sušvelninti, sumažinti ES pasiūlymai iškelti tikslai. Gerbiami parlamentarai, aš tikiuosi, kad jūs e, būsite mūsų pusėje šiuo požiūriu ir šiame dosie mes sieksime realios e, pažangos, kad užtikrintume gerą ES apsaugą viso, e, visos sąjungos mastu, biudžeto apsaugą. Aš taip pat tikiuosi jūsų paramos, užtikrinant, kad Europos prokuratura būtų įkurta kuo greičiau, nes galų gale aš puikiai žinau, kad Europos parlamentas siekia apsaugoti ES mokesčių mokėtojų pinigus ir kovoti su sukčiais e, lygiai tiek pat kaip ir komisija. Kartu sutelkę pastangas ir e, ryštingai siekdami šio tikslo pasieksime konkrečių rezultatų. Ačiū uždėmesi, esu pasirengęs dalyvauti diskusijoje. Dankjewel, komisaris. Labai ačiū, gerbimas komisijos nariai. E, prieš suteikdamas žodį pranešėjui, aš norėčiau E, paklausti, kas norės pasisakyti. Pone Makovei, ponas Mulder, ar dar kas nors? Taip. Taigi, Makovei, Mulder, Feber, Liberatski. Ponas, ponas Sander, žodis jums. Gracias, presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijos nariui šiametai už e, tokį stratinės pastabas apie šią ataskaitą. Pranešimas e, ataskaita nėra tik įprasta kasmetinė ataskaita, bet šį kartą ji nurodo labai pozityvius punktus, kurie priklauso tiesiogiai nuo šito komiteto, nes tai yra teisėkuros pasiūlymai. Tačiau jie yra susiję ir su parlamentu. Ir, pavyzdžiui, e, dėl e, prokuratūros įsteigimo, tai mes tikrai ta, tam pritarėme ir susidomėjimu sekame naujienas. Ir kai dėl manęs asmeniškai galiu pasakyti, kad e, mes esam pasirengę jūs, su jumis bendradarbiauti ir jums pritarti, jūs paremti. Rezultatai, kurie yra paskelbti, puikiai, puikiai atitinka e, e, susitikimus tarp institucijų, yra padaryta pažanga, visi tai pripažįsta. Pavyzdžiui, tiesiog, nes, tiesiog nekova su stukčiavimu. Ir aišku, yra e, visuomenės nuomonė apie sukčiavimo veiklą ir apie biurius netikslumus ir, ir nereguliarumus. Ir iš tikrųjų gali kilti ir labai rimtų situacijų. Įgyven... Prie 2012 metų priemonė gyvendinimas leido padaryti nemenką pažangą. tikrai e, lygis pakilo daug palyginus su 11 metais, bet kai kuriuose sritise e, situacija taip nepagerėjo. Ir e, tokie pokyčiai atspindi atspindi tą faktą, kad įvairius nereguliarumai ir tikslumai vis dar iškyla ir reikia pasižiūrėti, ar tokių netikslumų vis didėja ir ką galim padaryti ateityje. Aš manau, kas labiausiai stebina ir į ką, e, ką reikia giliau išsamiau išsiaiškinti, tai yra tas faktas, kad nėra vieningos kovos kultūros e, vis, visose ES valstybėse, kovojant su sukčiavimu. Ir tai, kaip yra tvarkomi resursai tarp valstybėse narėse, yra labai skirtingas. Ir čia reikia tikrai daryti, kažką daryti, siekti pažangos, nes yra padaroma daug klaidų. Jūs e, kalbate apie tai, kad reikia didesnės e, vienybės, kad reikia suderinti priemonės, kad reikia kovoti su sukčiavimu Europoje ir to vis dar trūksta. Dar e, ir valstybės narės ir įvai atskiros administracijos institucijos turėtų tai toliau daryti, ypač tos institucijos, tos institucijai, kur kovoja su e, sukčiavimu. E, aišku, tam tikra pažanga yra padaryta, bet e, skirtumai išlieka. Ir kas man kelia didžiausią rūpestį, tai kad yra skirtumai, ne vien tik tai skirtumai tarp valstybių narių, mm, kurie atspindi įvairius kultūrinius, istorinius skirtumus. Tačiau, manau, Viena iš problemų yra tai, kad laikomas skirtingos mm, kultūros, skirtingo požiūrį, kiek kovojant su sukčiavimu. Ir e, kai yra tiesiog įvairių tokių skirtumų nukrypimų pačiose valstybėse narėse. Tai čia, ko gero, bus daug sunkiau e, kovoti ir su, su to kovoti. Ir šia prasme tiek direktyva ir Europos prokuratūra kaip institucija padėtų daryti pažangą. Aš manau, kad dėl šių skirtumų tarp valstybių narių ir tarp įvairių administracinių institucijų, dėl to tai turėtų atsispindėti direktyvos struktūroje, nes tai padėtų mums um, nuspręsti, kokia yra mm, Europos prokuratūros kaip institucijos mm, galia, kokie yra įgaliojimai. Ir tai patys nustatyti bendrus standartus, tai pradės sukurti tokią kovos su skčiavimu kultūrą ir gyvendinti tai valstybėse narėse bus prievolės įsipareigojimai, kad kiekviena administracinė institucija valstybė narė turės standartizuoti ir naudoti tuos pačius metodus kovai su sukčiavimu. Europos baudžiamoji teisė šia prasme labai svarbi. aišku, ir sukčiavimo atvejais, bet taip pat reikėtų vengti netikstumų, kad tai, kiek tai atsispindi bendroje kultūroje. Reik, turėtų būti bendros vertinimo priemonės, turėtų būti, būti vykdoma priežiūra ir prižiūrimas visas institucijos. Kitu atveju, e, tokia dabar rizikinga situacija niekiek nepagerės. Pasiūlymai yra labai įdomus e, e, tiek teisės aktų rengėjams, tiek visiems, bet čia reikėtų mm, atlikti gilesnę analizę ir išsiaiškinti, kaip mm, biudžeto kontrolės komiteto ataskaita padėtų mums būtent eiti šiuo keliu. Ypač kalbant apie direktyvą ir EPPO. Taip pat pritariu Olafo pasiūlymams, kadangi jie siekia padidinti e, garantijas. Bet manau, kad tikrai reikėtų šitos dokumentus priemonės geriau išanalizuoti. Ir tai buvo aišku iš, e, iš diskusijų, kuriuose dalyvavome. reikia užtikrinti, kad Europos piliečiai turėtų tam tikrų priemonių, užtikrinant, kad nekiltų jokių abejonių dėl ar jie galėtų kreiptis į, e, į Europos prokurorą, į visuomenį prokurorą ir mes tikrai esam pasirengę padėti jums. Dėkuoju, ponia komisijos nary, už jūsų dalyvavimą. Ačiū. Very much. Labai ačiū, ponia Nisalė Lasander vėlgi mes keičiamės nuomonėmis tarp dviejų institucijų, o dabar suteikiu žodį poniai Makovei. Um. Ačiū. Kaip žinote, 2012 metais buvo daugiau negu 1200 e, e, veiklos ryčių atvejų, tai buvo pranešimai apie, apie sukčiavimo atvejus, tai tikrai buvo sukčiavimo atvejų ir buvo kalbama apie 400 milijonų eurų. Tai yra toks pat lygis kaip ir metais anksčiau. Taigi turiu klausimą kasmetinė ataskaita mini, kad devyni korupcijos atvejai buvo pranešta apie juos 2012 metais ir kad tokie tokia, tokia veikla vyko keturiose valstybėse – Italijoje, Kiprė, Estijoje ir Stanijoje, Ispanijoje ir sanglaudos politikos srityje. Kalbant apie šitos devynius atvejus, aš turiu e, klausimą, apie kokius projektus čia kalbama. Ar tai buvo kelių statyba, miestų statyba, E, mokymas. Antras klausimas, kok, apie kokias sumas kalbama ir ar jos buvo išieškotos iki galo. Trečias klausimas, ar tie asmenys, kurie buvo atsakingi, buvo nubausti, patraukti atsakomybėn ir ar Europos komisija e, įtraukė tuos rangovus, kurie ten dalyvavo tokio sukčiavimo veiklo, įtraukė juos juodai sąrašą. Toliau e, norėčiau pasakyti, kad praneštų korupcijos atvejų skaičius didėja. Ir kai kurie galėtų pasakyti, kad tai yra dėl geresnės kontrolės, bet mano nuomonė, kaip ten bebūtų, devyni atvejai, na tikrai nėra realistiškas atvejis. Jų buvo tikropėje daug daugiau. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad uh, E, kitą savaitę prasidės diskusijos, kalbant apie tai, kaip, kokie, kokias metodus taikyti e, kovojant su korupcija. Ir aš tikrai patarčiau apsvarstyti šitos naujus metodus ir e, apsvarstyti komisijos siūlom korupcijos modelį. Labai ačiū. O dabar žodis panu Janudar. Thank you, uh, Chair. My... Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas ne tiek apie dabartinę padėtį. Aišku, vyksta tam, tik, tam tikri pokyčiai ir mes turim tikrai naudotis visomis priemonėmis, kurias turime kovoti su korupcija ir e, skučiavimu, bet ko, klausimas, ko galima tikėtis, kada bus Europos prokuratūra pradės funkcionuoti, kokie kokie gali būti skirtumai, lyginant su dabartinė padėti, ką jis gali padaryti ir ką Olafas gali padaryti dabar palyginimui. Tai koks galėtų būti vystimasis, kokie bus, kokiu, kokios pažangos, kokiu privalumu mes galim tikėtis. Aš esu už Europos prokuratūros instituciją ir aš dalyvau šito parlamento tyrimo komitete. E, tai yra 95 e, metais ten e, sukčiavimo atvejai, bet e, kai kas sako, kad nebus jokio skirtumo. Ir aš būčiau labai dėkingas, jeigu galėtumėte pateikti e, tvirtų argumentų, kodėl aš galėčiau ginti tą instituciją e, ateityje dar stipriau. Labai dėkoju, kadangi aš taip pat pasiprašiau žodžio, tai jums leidus norėčiau pasakyti keletą žodžių. Visų pirma, manau, kad mes turėtume būti dėkingi, kad mes esam reguliariai informuoti apie sukčiavimo atvejus ir kokie, ir kokie yra netikstumai ir dabar mes ir klausime mm, kolegos e, šiame, mano šiame tos kalbą, dėkingi už skaičius pateiktus ir tai, ką jūs nu, paminėjote jau dabar taikoma politika ir kas yra rekomenduojama. Ir mano nuomonė e, yra akivaizdu, e, korupcija ir kova su sukčiavimu ir korupcija yra niekada nesibaigianti istorija. Tai yra žmogus prigimtyje. Tačiau E, šis žinojimas, kad mes turim stiprias tarnybas e, ir tai reikia atkreipti dėmesį ir kad bausmė yra e, tikrai bus ne, neišvengiama. Mano nuomonė, tie dalykai yra esminiai ir išklausimi ponios Makovei nuomonę ir ji teigia, kad reikėtų sugėdinti, įvardinti ir sugėdinti šalis, e, organizacijas arba naudos e, gavėjus, kur, kurie užsima korupciją. Ir esu labai patenkintas pono komisijos nario kalba, bent jau aš, bet aš manau, kad visi norėtų turėti jūsų kalbą patiktą raštu, nes čia yra skaičiai pateikti, tai jeigu galima ją išplatinti, būtume dėkingi. Taigi a, dabar tie buvo kalbėtojai pasis, norėjo pasis, pasisakyti prieš pradedant kalbėti pono Kesterį, o dabar suteikiu žodį komisijai, komisijos nariui, kad jis galėtų išsakyti savo pastabas ir argumentus atsiliepti. Atsiprašau nes dar kartą prašote žodžio jums. Solamente quería al, al, eh, al... Ačiū. Tik tai mm, atsižvelgiant tai, ką kalbėjo kolegos, aš norėčiau dar pridurti, kaip ponė, Makavei, ponė Makavei teigė. Komis, korupcijos kaina, kaštai, e, aš turiu klausimą. Tai kiek, kovos su korupcija kaštai kokie yra. Tai labai svarbu, kalbant apie tai, kai yra karpamas biudžetas viešajame administravime ir tas, tas amžinos diskusijos, kad valstybės narės, jeigu yra daug korupcijos atvejų ir netikslumų valstybėje narėje, tai aišku, atveju tai yra e, blogai, bet tuo pačiu metu, jeigu ir daug atvejų, korupcijos atvejų ir sukčiam atveju, tai vėlgi mes juos aptikome. Tai kokia turėtų būti tiksli metodologija, kaip žinoti, kurios šalis daro tai, ką turėtų daryti, kurios ne, kurios šalis yra rizikingos, kurios ne. Reikia e, turėti iškesnius indikatorius. Ir E, at, dėl kuriuo atveju yra pradėtos bylos teisme, kad žinotume, kokios šalis yra blogos, kuris yra um, daug korupties atveju, o kurios šalis yra blogos, nes ten nėra korupties atveju, nes ten niekas jų nepersikioja. Noriu pasakyti, politinė prasme tai yra sunkus klausimas, kadangi mums reikia turėti tinkamus, teisingus metodus, pasakyti, kad jeigu yra korupcijos atvejai, tai reikia mm, veiksmingą sistemą identifikuoti juos ir tada galbūt skaičių sumažės. O toliau šalis, kurios atrodo labai mm, geros, nes nėra duomenų apie jas, tai turėti žinoti, galbūt jos tikrai yra labai korumpuotos arba ne. Tai aišku, turėtų būti aišku, kad mes galėtume paaiškinti piliečiams, kad turime sistemą ir jiems nereikia rūpintis, nes bet kokie iškilantis atvejai yra aptikami, identifikuoti ir um, valstybės, kur uh, atrodo, kad nėra šitų didelių skaičiavimo skaičių, tai mes žinome, kad ten sukčiavimų ir nėra, nes sistema funkcionuoja, nes dabar visi galvoja, kad visi korumpuoti. Ir piliečiai, žmonės turėtų gauti kažkokių gerų naujienų apie tai. Honorable members, thank you for your... Gerbiami parlamento nariai, ačiū už jūsų pasisakymus. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už malonius žodžius dėl šių metų ataskaitos. Aš visiškai sutinku su jumis, kad mes stengiamės pagerinti kokybę ir pateikti skaičius atvirai pateikti palygintinus skaičius, kas leistų pateikti ir vertinimą. Vienas dalykas dėl skaičių turime nepamiršti, kad ši ataskaita yra skirta tiems sukčiavimo atvejams, kurie buvo nustatyti ir apie juos pranešta. Tai reiškia, kad priemonių dėl jų jau imtasi. Ir ES lėšios ar yra arba jau išieškotos, arba e, tas išieškojimas vyksta. Svarbu suprasti, kad ne vienas iš šių atvejų nepamirštas. Taip pat aš e, sutinku su jumis, kad labai svarbu ir toliau nustatyti didelius siekius teisėkuros reformos prasme ir turint du pasiūlymus dėl PIF direktyvos ir EPPO. Sukūrėme naują vaizdą baudžiamosios teisės rytyje Europos Sąjungoje. Labai svarbu, kad šie pasiūlymai nebūtų sušvelninti, pavyzdžiui, dėl PIF direktyvos. Sukčiavimo apibrieštis apima ir korupciją, ir pinigų plovimą. Ir jeigu Jeigu tai būtų patvirtinta kaip pasiūlyta, tai suderintų baudžiamą teisę ES ir nebūtų interpretacijos skirtumų, kai kalbam apie įvairius sukčiavimo atvejus ir tai smarkiai pagerintų kovą su sukčiavimu. Dėl Europos prokuratūros ponas Mulderis paklausė, kokia iš to bus nauda. Yra daug naudingų dalykų pasiūlyme. Galėčiau paminėti keletą. Visų pirma, turime suprasti, kad šiuo metu neturime organizacijos ar institucijos ES lygmenių, kuri užsiimtų baudžiamosios teisės reikalais. Olafas yra atsakingas už administracinius tyrimus ir ta, tuomet e, savo tyrimų rezultatus jis perdata nacionalinėms institucijams, o po to nacionalinės institucijos kartais netgi pakartoja tą patį, nes joms reikia taikyti nacionalinę teisę tiems e, tokių tyrimų atvejais ir tos pastangos, kurios jau buvo padarytos Olafo administracinių tyrimų metu, yra kartais kartojamos valstybės narėse kad būtų galima įrodyti e, e, tą bylą, tai užtrunka laiko, tai kainuoja pinigų ir tai nėra pakankamai efektyvu. Turint Europos prokuratūrą, vienas iš didžiausių pranašumų būtų tai, kad tyrimas, kuris jau atliktas Europos prokuratūros, ar e, buvo deleguotas e, valstybių prokuratūroms būtų priimtinas visose valstybės narėse. Netgi jeigu darysime prielaidą, kad vyksta tyrimas penkiose valstybės narėse, o tyrimo rezultatas vienoje šalyje, pavyzdžiui, Vokietijoje ar Prancūzijoje, nustatytas, jis gali panaudotas kitose šalise, Austrijoje ar, pavyzdžiui, Italijoje ir tai procesą pagreitintų ir užtikrintų e, to proceso didesnį veiksmingumą. Todėl, aišku, Europos prokuroras turės visas galės, kurios paprastai skiriamos, e, priskiriamos valstybių narių prokurorams. Yra sąrašas, kokias galės turės Europos e, prokuratūra, pavyzdžiui, apieškoti patalpas, tikrinti informacinių technologijų sistemas ir vykdyti kitus baudžiamosius tyrimus. Vienas svarbus bruožas šiame pasiūlyme yra tai, kad visi šie veiksmai reikalaus teismų leidimo. Taigi čia yra balansas tarp galių, kurios suteikiamos Europos prokuratūrai ir e, poreikio apsaugoti piliečių teisės. Tai aš manau yra taip pat labai svarbu pabrėžti. Ir trečia, daug su valstybėmis narėmis kalbėjomės apie tai, kokia būtų teisinga, teisingiausia šios organizacijos sistema ir nusprendėme, kad nereikėtų per daug kištis į nacionalinės valstybių narių sistemas. Todėl tai mums leido sukurti naujovišką sistemą, kuomet Europos prokuratūra yra viršuje ir yra priskirti prokurorai valstybės narėse, kurie taiko nacionalinę tos valstybės narės teisę. Pavyzdžiui, teismų peržiūra valstybė narė būtų pagrėsta nacionalinė teisė. Todėl abi pusės susipažinusios bus su tos valstybės narės teisiniais reikalavimais ir tai iš tikrųjų leis veiksmingai, ištikrinti veiksmingą procesą. Aišku, jeigu nacionalinės teisminė institucija kels klausimus dėl reglamento įgyvendinimo, tai ji galės kreiptis į Europos teisingumo teismą dėl reglamento interpretacijos. Aš manau, kad pasiūlėme tinkamą balansą, e, subalansuojant poreikį kovoti su sukčiavimu dėl ES lėšų horizontaliai ir nesi, per daug nesikišti į nacionalinės sistemas. Aš tikiuosi, kad tai įtikins pana Mulderį, kad jis dar daugiau remtų mūsų pasiūlymą dėl laiko klausimo. Šiandien dar sunku pasakyti, e, kiek visą tai užtruks. Tačiau e, komisija ir dabartinė pirmininkaujantį valstybę e, nori surenkti pakankamai nemažai posėdžių daryboms ir diskusijoms. Šios šalies pirmininkavimo metu puikiai žinote, kad pati sutartis numato supaprastintą procedūrą Tai yra sustiprinto bendradarbiavimo procedūra šioje srityje ir aš tikiuosi, kad e, mes pagaliau pasieksime tą sustiprinto bendradarbiavimo etapą šioje srityje, nes žinome, kad kai kurios valstybės narės bent jau šiame etape ne iki galo remia šį pasiūlymą, tačiau galbūt darybų metu e, jų nuomonė pasikeis. Tačiau komisija nori šį procesą vykdyti kuo greičiau, kad reglamentas būtų patvirtintas kaip galima greičiau. Dar buvo keletas klausimų dėl korupcijos. Ir buvo paminėtos konkrečios ataskaitos vietos. Pane Makovei teisingai pasakė, kad paminėtos devynios e, korupcijos bylas e, ataskaitoje. Deja, šiandien Aš čia neturiu konkrečių skaičių, nes ataskaita yra pagrista valstybinarių ataskaitomis. Tačiau manau, kad mes galime paprašyti valstybinarių pateikti e, duomenys apie šias konkrečias bylas, jeigu joms netaikomas slaptumo sąlygos dėl to, kad tyrimai dar vyksta tose valstybėse narėse. Kalbant apie platesnį korupcijos vaizdą, apie ką kalbėjo ir ponia Jala Sender, turiu pasakyti, kad mes baigėme darbą rengdami pirmąjį komisijos pranešimą dėl korupcijos Europos Sąjungoje. Šis pranešimas, šį ataskaitą bus komisijos pateikta dar šiais metais ir pateiks bendrą visapusišką vaizdą kokia yra korupcijos situacija valstybės narėse ir pateiksime taip pat rekomendacijas dėl to, kokių priemonių reikėtų imtis, kad būtų galima kovoti geriau su šiuo reiškiniu. E, čia vadovauja komisijos narė Cecilija Malmstrom, tačiau aš pats ir Olafas taip pat prisėda prie š šio, šių veiksmų gana ženkliai ir aš tikiuosi, kad tai bus naudinga ir parlamento nariams, kad jie turėtų bendrą vaizdą šioje srityje. Ir žinoma, aš laukiu diskusijos dėl naujos Olafo iniciatyvos dėl korupcijos viešuosiuose pirkimuose ir šį klausimą, man atrodo, aptarsime kitą antradienį. Taigi pasirodo, kad aš dažnai lankysiuosi šiame komitete. Šią, šią savaitę jau antrą kartą čia esu ir du kartus ateisiu kitą savaitę, tačiau aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimus, klausimai, kuriuos turime detaliai aptarti ir ieškoti sprendimų. Ačiū. Ačiū, labai malonu, kad jūs atvykstate pas mus kaip galima dažniau, kaip aš minėjau vakar. Ehm, aš geriau jaučiuosi šalia jūsų, tikiuosi, kad jūs jaučiatės gerai tarp mūsų. Ehm, komisarė, galbūt galėsite pasilikti, kol kalbės ponas Kessleris ir padalyvausite diskusijoje, jeigu jums leis laikas. Galite būti čia iki 11. Taigi komisaras Šemeta bus su mumis iki 11. Taigi generalį direktoriau ponė Keslerį, Olafas skamba labai rimtai. Prašom jums žodis. Yes, thank, thank you very much. I... Labai ačiū. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Labai trumpą kalbą atsinešiau, kurią norėjau Jums pasakyti. Turiu šiokį tokią prezentaciją skaidrėmis, bet e, turėtų atsidurti jos ekrane, bet kol kas dar nėra. Ar 30 sekundžių suteiktumėt man gerbiamas pirmininkė, kol personalas sutvarkys kompiuterį? Bet jeigu ne, tai galiu ir taip kalbėti. Yes, good. Uh, I, I, will, I, will, I will do my best. Thank you very much. Tada galiu pradėti kalbėti. Atėjau, kad uh, jums, gerbiam parlamento nariai, papasakočiau Olaf, uh, apie Olaf uh, veiklos ataskaitą 2012 metais. Ataskaita buvo pateikta gruodžio, e, gaužės viršų mėnesį ir ji yra jau išplatinta visiems e, parlamentarams anksčiau. Todėl aš e, ilgo pristatymo nedarysiu, tik norėčiau pasinaudoti progą ir paminėti Olaf veiklos pagrindinius aspektus pastaraisiais metais pastaraisiais metais. Kaip žinia, praėjusiais metais Olafas e, įgyvendino labai didelę vidaus e, pertvarkymo e, sistemą. Nuo 2012 metų vasario pirmos dienos ta reorganizacija yra jau veikianti su atitinkamu komisijos generaliniu direktoratu palaikėme ryšį ir sukūrėme naujas tyriamasias procedūras nuo 2012 metų vasario pirmos dienos, jas pradėjome taikyti. Jos ir buvo išskirtos. Taigi, tai buvo pereinamieji metai, be to, būtent 2012 reorganizacijos turbūt dėka sugebėjome e, įveikti visas susikaupusias tyrimo bylas iš ankstesnių metų. Antras e, svarbus e, iš šio pranešimo išplaukiantis pastebėjimas yra tas, kad praėjusiais metais Olafas gavo žymiai, žymiai daugiau E, informacijos, e, kuri yra įdomi tyrimams. Tai yra, mus pasiekė nemažai pranešimų, skundų iš e, valstybių narių, ES institucijų ir privačių asmenų bei bendrovių pranešimų. Tai rodo, kad Olafas yra labai reikalingas, pageidaujamas ir e, valstybės tarnybams, ir privačioms tiems asmenims. Atitinkamai taip, mes e, gauname daugiau atsakomybės ir mums tenka daugiau darbo. Trečias dalykas – padidėjo mūsų efektyvumas. Mums pavyko apdoroti žymiai daugiau įplaukiančios informacijos, išnagrinėti žymiai daugiau bylų ir mums pavyko ne tik pasivyti atsilikimą, bet ir sumažinti mūsų bylų nagrinėjimo vidutinę trukmę. Šioje skaidrėje matote mūsų veiklos statistiką, tam tikrą santrauką, lyginame su ankstesniais metais. Piramidės apačioje e, matote, kiek gauname skundų, kiek, ateina, kiek įplaukia informacijos. 2011 metai buvo rekordiniai. Per visą savo egzistavimo laikotarpį Olafas niekad nebuvo gavęs tiek e, skundų. O 2012 metais mes tos informacijos gavome dar beveik 20 procentų daugiau. Vadinasi, 20 procentų daugiau bylų turėjo būti atrinkta ir pradėta nagrinėti. Kaip matote, 2012 metais e, baigėme 465 tyrimo ir koordinavimo e, atvejus, du kartus daugiau negu ankstesniais metais. Taip pat matote, kad nepaisant to, mums pavyko e, maždaug 200 atvejų pateikti rekomendacijas valstybėms narėms arba pateikti reikalavimus valstybėms narėms, kad būtų e, išvengta bylos iškelimo ES institucijoms jos atveju. Kalbėdamas apie OLAF veiksmingumą, dar pridurčiau, kad mums pavyko sutrumpinti jau ir pirmąjį procedūros etapą, atrankos etapą, e, kada Olafas nusprendžia, ar byla turi būti pradėta ar ne. Tai yra labai svarbus etapas ir jis turi neužsitęsti, nes mūsų partneriai, ypač valstybės institucijos valstybėse narėse arba ES institucijos, kurios praneša apie tam tikrus atvejus, per labai trumpą laiko tarpą turi sužinoti, ar Olafas pradeda tyrimą, ar dėl vienos ar kitos priežasties nusprendžia ne atlikti tyrimą ir nekelti bylos. Ir nuo vasario pirmos dienos mes įsteigėme specialų padalinį, kurio anksčiau nebuvo, kuris padėjo dramatiškai sumažinti šio etapo trukmę. 1,4 mėnesio vidutiniškai betrunka tas e, atrankos procesas. Ir aš e, galiu pasakyti, kad Olafas tikisi, kad e, tas e, etapas dar labiau trumpės šiais metais ir Olafas galės pateikti atsakymą informaciją pateikiančioms instancijoms ar apie tai ar pradės tyrimą ar ne per labai trumpą laiką. Mūsų partneriai tai labai vertina. Taip pat šioje skaidrėje matote, kiek e, trunka bylos, visas tas skaidrės, ar kitko gausite raštu. Ir čia matote, kad mums pavyko pakeisti e, tendencija, kai bylų nagrinėjimas trukdavo vis ilgiau ir ilgiau, dabar atvirkščiai jis trumpėja. Ir e, nors e, pernai tų tyrimo atvejų buvo daugiau, mums pavyko juos išnagrinėti greičiau. Ir taip pat spėju, kad ta trumpėjimo tendencija išliks 2013 metais. Tai jau patvirtinta. Vykstančių tyrimų e, apžvalga iki šių metų pabaigos, e, kiek bus padaryta. Atsiprašau, iki 2012 metų pabaigos. Jūs galite susidaryti įspūdį maždaug apie tai, kas dedasi Olafe. Kaip matote, daugiausia tyrimų yra pradedama struktūrinių fondų ir žemės ūkio fondų e, srityje. Gana daug bylų keliama išorės pagalbos srityje. Taip pat gana daug, 90 tyrimų yra pradėta dėl e, ES personalo, tai yra vadinamieji vidiniai tyrimai ES institucijų viduje. O čia pateiksiu šiokios tokios informacijos ir duomenų. kurios pirmą kartą įrašėme į metinę veiklos ataskaitą. Ir norėtume šioms byloms skirti ypatingą dėmesį. Didelis dėmesys yra skiriamas įplaukiančiai informacijai. Kaip jau sakiau, jos gauname vis daugiau ir daugiau. 2012 metai buvo rekordiniai, nebejotinai lyginant su kitais metais. Ir dabar jau išanalizavome ir pamatėme, kokie yra šios informacijos šaltiniai. Pažvelkite į geltonąją kreivę bėgant metams e, informacijos iš privačių šaltinių mastas vis didėjo. Ir jau 2012 metais yra pasiektas gana aukštas skaičius 889 pranešimai Olafą pasiekė iš privačių šaltinių. Tai apima ir anoniminius šaltinius, ir vadinamosius informatorius. Bet svarbiausia mums yra mėlynoji kreivė. Kaip matote, Praėjusiais metais mums pavyko e, sustabdyti nerimą kėlusią kreivę, kuri tęsiasi ilgus metus. Tai yra informacijos įsplaukimas iš valstybių narių e, viešųjų institucijų. Tai gali būti ir audito institucijos, ir teismai. Ir, e, kaip matote, daug metų E, tos informacijos e, gaudavome e, daug ir jos skaičiai, pranešimų tokių skaičiai didėjo, o dabar pasikeitė. Šie skaičiai rodo, kad atsirado noras bendradarbiauti tarp valstybės institucijų. Atsirado noras tokius nusikaltimus e, ir sukčiavimo atvejus, e, kurie kenkia ES interesams e, nagrinėti. Jeigu atsiunčiate informaciją Olafui ir prašote Olafo įsikišti, vadinasi, Olafas yra bent jau žinomas ir juo pasitikime. Skaidrės dešiniojoje pusėje matote, kad E, išskyrėme statistiką tarp valstybių narių e, institucijų ir ES institucijų tarnybų agentūrų. Matome, kad vis dažniau valstybės narės e, informuoja OLAFą, bet lygiai taip pat daug informuoja ir ES institucijos. Ir galiausiai pirmą kartą ir čia labai detaliai e, rašytinėje ataskaitoje matote, bandėme suskirstyti įplaukiančią informaciją pagal valstybės narės, pagal vieto, iš kurios atplaukia ta informacija. Aišku, čia neįmanoma įrašyti anonimiškų šaltinių, nes anonimiško šaltinio negalima perskirti vieną ar kitai šaliai. Ir lygiai taip pat neįtraukime informatorių. Tačiau įdomu pastebėti, kad dvi valstybės - Vokietija ir Italija - sudaro beveik pusę įplaukiančios informacijos iš e, valstybės institucijų. Kuo labiau valstybės narės e, kreipiasi į Olafą, tuo labiau jos demonstruoja savo norą dirbti aktyviai kovojant su sukčiavimu. Mano nuomonė, Vokietijos administracija labai nuosekliai ir konservatyviai bendradarbiauja su Olafu kovodamos su sukčiavimu. Taip pat įdomu palyginti, kiek informacijos gauname iš valstybės narės valstybės institucijų apie sukčiavimą ir korupciją ir kiek gauname iš privataus sektoriaus jūs patys galite interpretuoti duomenis, bet e, jie yra labai reikšmingi. Jeigu iš vienos ar kitos valstybės narės neteina, neteina pas mus jokios informacijos iš valstybinio sektoriaus, bet labai dažnai kreipiasi privatus sektorius, kuris apima ir verslininkus, ir pilietinę visuomenę. Ir jie pateikia labai daug skundų apie galimus e, korupcijos ir sukčiavimo atvejus tai e, galima įtarti, kad valstybėje yra problemų. Manau, kad tie duomenys jums kaip parlamento nariams yra labai įdomus, bet lygiai taip pat jie yra įdomus ir Olafui. Nes e, pagal šios skaičius mes galime išsiaiškinti, kur reikia dėti daugiau pastangų, kad e, galėtumėm geriau bendrauti. Mums tokia statistika yra labai naudinga ir aš e, e, manau, kad ir jums taip pat. Manau, kad tokia lentelė yra žymiai naudingesnė negu ta įprastinė, rodanti, kiek tyrimų atlieka valstybės narės viduje. Tarp kitko, pirmiausia, reikia pripažinti, kad mums yra labai sunku e, tyrimus paskirstyti pagal valstybės narės, nes tik kai kurie tyrimai Olaf yra atliekami konkrečioje valstybėje narėje. Bet daugelis tyrimo atvejų negali būti susėti su, tik tai su viena valstybė nare. E, labai daug valstybių narių neretai yra susiję. Ir tai yra vadinamiai europiniai tyrimai, kurių neįmanoma priskirti tik vienai valstybei. Jau anksčiau yra atsiradę tokių nesusipratimų, kai žiniasklaida neteisingai interpretuodavo statistiką. Pavyzdžiui, Belgija visuomet buvo laikoma e, valstybė nare, kurioje daugiausia tyrimų atliekama. Bet e, mūsų pačių personalas e, labai atidžiai vertindavo statistiką gaunamą iš Belgijos, bet tai nereiškia, kad Belgijoje yra sukčiavimo daugiausia. Kitose valstybėse narėse irgi panašių atvejų yra buvę duomenų nepakanka, todėl kartais jie yra neteisingai interpretuojami. Ir šiandien galiu pasakyti, kad naujausia statistika yra žymiai e, naudingesnė Olafui ir ne tik jam, kad mes išsiaiškintume, kiek valstybė narė sugeba bendradarbiauti su mumis. Tuo aš savo pasisakymą jau baigiu apie mūsų veiklos ataskaitą ir aš galiu Jūs patikinti, kad mums pavyko pastaraisiais metais labai ženkliai pakeisti e, Olafo veiklos e, principus. Mūsų tyrimo procedūros dabar jau yra suderintos su greitą pradėsimu taikyti naujojų reglamentu. Mums pavyko išsivalyti savo e, darbo vietas ir įveikti užsilikusias senas bylas Olafo darbuotojai, kai kurie iš jų yra tikrai labai atsidavę savo darbui, ypač tyrėjai, ir jiems pavyko nepaprastai didelį tyrimų e, skaičių užbaigti ir pateikti Olafo reakciją į visas bylas, o tų bylus skaičius vis didėja, bet mes juos e, greičiau ir efektyviau e, įveikiame. Ir e, po kelių mėnesių galėsim kalbėti apie 2013 metų tendencijas, manau, kad tai atsispindės taip pat. Ačiū. Ačiū. O dabar pradedame klausimo atsakymų ir diskusijų dalį. Ir e, ponė Krasa, žodis jums. Ačiū. Atsiprašau, kad negirdėjau pirmosios pasisakymo dalies. Aš turėjau dalyvauti valstavime kitame komitete. E, turiu pasakyti iš pat pradžių, kad Šie skaičiai apie 2012 metus, čia vėlgi taisyklė taikoma, kad nereikėtų tikėti visais skaičiais, kurių nesurinkote patys. Aišku, reikia žiūrėti labai atidžiai žiūrėti tos statistinius efektus, kalbant apie 12 metus, buvo 400 bylų baigta, tyrimo baigta per vieną dieną, tai tikrai čia reikia žiūrėti tuos specialiuosius statistikos efektus. E, noriu pasakyti, kad 221 tyrimas buvo užbaigtas ir kiek tuo metu tyrimo arba bylų buvo pradėta. Man tokie klausimai kyla. Ir kaip buvo baigta visos bylos buvo baigtos e, tą pačią dieną ir vėlgi pradėtos iš naujo nagrinėti kitą dieną, tą pačią dieną visos. Ir e, tam tikros teisinės išlygos dėl bylos pradėjimo. Ir tokio didžio byloms, tokiems atvejams, nežinau, kaip galim patikrinti tą teisinį pagrindą, kaip jau remtis. ir reikėtų dar žiūrėti, kokia, kokia, kokia yra e, tolesnė, tolesnė mm, peržiūra ir gali būti vairios sankcijos, ar tai būtų, būtų administracinio ar būdžiamojo pobūdžio. Tai jeigu, pavyzdžiui, žiūrėsiu į konkrečius rezultatus, už 12 metus yra tiek pat mm, bylų, tiek pat atvejų, kiek buvo ir ankstesniais metais. Galbūt šiek tiek mažiau, keletų mažiau, 12 metais buvo 112 e, atvejų su paskesnė priežiūra. Na, aš nemačiau, nematau sėkmės statistikoje, jeigu žiūriu į tinkamus skaičius, o ne į realius skaičius, o ne į absoliučius skaičius. Ir kaip sakiau, absol, tie absoliutų skaičiai, aišku, juos labai stipriai veikia, taip pat specialieji efektai. Vėl ir vėl ta nomenklatūra ir apibrištis pasikeitė ir neįmanoma e, vykdyti palyginimo met, lyginti metus su, su kitais. Taigi šitas parlamentas negali to daryti. Mes negalim sudaryti tinkamos nuomonės apie tai, kokie buvo realūs pasikeitimai. Ir man tikrai, aš tikrai stengiausi suprasti tą statistiką, jeigu žiūrėsim į atvejų skaičių, tai tikrai pokalbių skaičius su nukentėjusiamis šalimis, kiek buvo patikrinimų vietoje, kokie buvo e, kompiuterių analizės patikrinimai. Tai skaičiai spūdingi, bet kaip ten bebūtų, vienas iš dviešimties atvejų, tai 19, 19 atvejų iš dvidešimties nebuvo jokio tyrimo, jokio pokalbio. Jeigu pažiūrėsim į Tai taip, kalbant dieną iš dienos, tai tikrai yra didžiulė proporcija. Olaf darbo 7,5 procentai buvo visų pokalbių interviu buvo susijęs su dėlė byla. Ir taip pat labai didelis skaičius e, kalba apie, apie, apie e, e, statybas, bet kiti, kitais atvejais tų pokalbių buvo labai mažai. Tai kaip apie tas bylas, kurios e, kuriuoms taikomas, gali būti taikomas senaties terminas, arba tuoj bus pradėtas taikyti. Kaip e, su tomis bylomis, kur niekas nevyksta, jos tiesiog dulkės renka. Reikia žiūrėti į pirmą skyrių, E, vyko reorganizacija ir klausimas e, šito pirmo skiriaus e, sėkmė, tai mane, ne vien tik tai mane dominė. Ar galėtumėte pateikti skaičių apie šitą skirių? Ačiū, nemažai klausimų ir iškelta. O dabar ponės Handerkartų žodis jums. Uh, ja, uh, tak, tak for det, og tak for, for rapporten. Altså, jeg kunne godt tænke mig... Øh... Dėkuoju E, pone Kessler. Norėčiau papildomas informacijos iš pana Kessler gauti apie skirtumus, kalbant apie informaciją, kuri pateikiama iš, iš, iš privačių šaltinių ir iš valstybių. valstybių. Ir jeigu žiūrėsime statistiką, Vertimas vyksta. Taigi, ką aš sakiau. Dėkuoju poniu Kester už jūsų pasisakymą, už informaciją, kurią pateikėte. Tik norėčiau šiek tiek mm, giliau žinoti, koks skiriasi informacija, kurią gaunate iš privačių šaltinių ir informacija iš viešųjų šaltinių. Tai yra iš valstybių. informacija šokiruojanti. E, tikrai mm, tenka nusistebėti žiūrint tą informaciją. Kai kuriuose valstybėse negautų jokios informacijos iš mm, viešųjų šaltinių ir labai mažai informacijos iš privačių šaltinių. Man tai kelia šoką. Tik norėčiau žinoti, ar šita informacija yra tokia pat tai nesisibė už to fakto, kad dažniausiai privatų šaltiniai pateikia informaciją, o ne viešieji, nes reikia mm, integruoti viską. Ir ar daž, kodėl dažnai privatų šaltiniai kreipiasi jų, į jūsų su informacija, nes, pavyzdžiui, Vengrijoje yra 17 e, iš e, privačių šaltinių, o vienas tik tai e, atvejis e, praneštas e, viešųjų šaltinių. Tai ar čia yra vienoda informacija, ar ten slypi kažkokie, kažkokie skirtumai? Ačiū. Ačiū. O dabar sutiksiu žodį pranešėjai į Janis Alera Ajara Stender. Sí, yo gracias al señor Kessler la información. Ačiū, panė pirmininkė, ačiū, panė Kessler už informaciją, už jūsų pastangas. Ir šio komiteto prašymą, prašymų ir kvietimų pradėti diskusijas aš siekiant pagerinti Olafo darbą. apie duomenis, apie, apie, apie tyrimus, apie jų teis, apie tyrėjų teisės. Man tai mane tai labai domina, nes mm, tai pateikia naujų idėjų, naujų minčių apie pavojus, apie rizikas, bet kaip galime atskleisti e, naujas, naujas rytis. Taigi, kaip Olafas dirba tai ir jūsų iškeltas klausimas. 2011-2012 e, metais tai buvo metai kai buvo vykdoma organizacija organizacijoje. Bet jūs kalbėjote apie tą vadinamą išsivalymą. Norėčiau žinoti, jūs teigiate, kad vienas pozityvus aspektas yra tai, jog informacija yra dabar yra daug aiškesnė ir parodėte tą faktą, kad Olafas dabar yra daug geriau žinomas bet norėjau paklausti. Kaip vyksta darbas, pavyzdžiui, kalbėjote apie pradėtas bylas ir dabar nagrinėjamas bylas, 11 metais aš čia galbūt sumpainėjau šiek tiek skaičius, be, jeigu ne, tai buvo 200 e, bylų ir ten apie 212 neišnagrinėtų bylų, nagrinėjimų bylų, aš norėčiau žinoti, ką tai reiškia, ar galėtumėt paaiškinti. Yra apie 200 papildomų bylų. tai yra susijęs su kažkokia atranka, kad jūs perorganizavot ir, ir pakeitėt tuos metodus, pagal kuriuos atsirinkate bylas bent iš mano turimos informacijos. Tas paskirtimas atranka veikia, veikia gerai, kadangi laikų laiko, laikotarpis priimant sprendimus yra daug trumpesnis. bet e, šiuose srityse e, nagrinėjimų bylų ir pradedamų bylų skaičius čia yra dideli skirtumai. Ir taip pat kokie yra laiko terminai, per kiek laiko bus baigtas nagrinėti bylas. Ir taip pat kalbant apie darbuotojus, jūs stengiatės priimti, rasti naujų žmonių, darbinti ir įtraukti juos į pokalbius, tyrimų pokalbius. Aš norėčiau paaiškinti, kad jūs paaiškintumėte, kad norit pasakyti, kad kas tai yra pagalba e, tyrimojo pokalbio metu. Man tai nebuvo visiškai aišku. Ir taip pat e, šitie papildomi darbuotojai, kas jie yra tokie, ar jie nacionaliniai ekspertai, ar tai yra e, apskritai žmonės, kuriuos jūs įtraukite į e, tyrimuosius pokalbius. Jūs taip pat pateikėte prezentaciją, pateikėte informaciją apie galimybę sustiprinti Olafo pajėgumus. Ir kaip jūs gaunate, norėčiau žinoti, kaip gaunate informaciją iš kiekvienos šalies. Jūs teigiate, kad yra mm, tyrimai, pokalbiai kiekvienoje šalyje. Ir esu įstikinus, kad tai vyksta ir mano šalyje. Bet taip pat yra ir anonimiška informacija. ir gauname informaciją apie korupciją vienoje ir kitoje šalyje, bet kai kurio, dėl kai kurių šalių informacija yra anonimiška, tai aš ne visai suprantu, kodėl, kaip, kaip sudėlioti tas bylas pagal nacionalinį lygmenį, kurios, kurie informacija yra anonimiška, galbūt bus lengviau suprasti visą sistemą. Ir kaip ponės nekart sakė, yra viešosios administracijos administracijos institucijos, kurios turėtų padėti Olafui. Tai yra kaip, jeigu jis yra priemonė, kaip priemonė pagalbai Olafui, tai gerai, bet tokias valstybės narėse, kur nėra informacijos iš viešųjų mm, įstaigų, pavyzdžiui, administravimo įstaigų, ar tai dėl to, kad nevyksta tinkamas bendradarbiavimas, ar yra kažkokia kitokia problema. Taip pat Nemačiau jūsų patikto informacijų, galbūt ten kartais ir yra, bet tų atvejų, ar yra mm, bylas prieš patį Olaf, ar prieš konkrečius mm, darbuotojus. Dėkuoju. Thank you very much. Labai ačiū, mm, ponė pranešėja Tai e, dėkuoju taip pat komisijos narių šiemetui už tai, kad atėjote ir buvote su mumis. So, perestroj... Taigi, e, perestroika e, baigėsi, o dabar generalinį direktorių žodis jums. Ačiū. Nuširdis ačiū jums, nes visi jūsų klausimai ir pastabos padeda mums geriau suprasti, ko jūs iš mūsų tikitės ir ką mes galime daryti, kiek galime daryti. Taigi, šiek tiek paaiškinimo apie skaičius. E, būtų naudinga, jeigu galėčiau parodyti vėlgi vieną e, skaidrę ekrane, bet bijau, kad nesugebėsiu. Ar galėtumėte, ponė? Bet kaip ten bebūtų, aš pradėsiu atsakyti jūsų klausimus. Taip žinoma, ta piramidė. Tai yra e, tiesiog skaičių santrauka, atsakant į konkrečius klausimus, kuriuos iškėlė pona, ponė Tester. Yra 400 bylų baigtų per vieną dieną, bet iš tikrųjų jos buvo pradėtos tą pačią dieną rytą generalinio direktorių sprendimu pagal vasario pirmos dienos sprendimą, tai aš noriu visų pirma pasakyti, kad statistika yra sąžininga ir skaidri. Aišku, dėl to ir dėl to neikla bejonių. Na, galbūt E, tai nebūtų teisinga, e, kalbant apie mūsų darbuotojus, kurie labai sąžiningai dirbo ir rengdami šitą statistiką ir, ir tikrai rimtai dirbantys sąžiningai žmonės daro, ką gali. 18 e, puslapyje mūsų rašytinėme pranešime mes aiškiai teigiame, kad 419 bylų buvo pradėtos dėl reorganizavimo. Ir mes tai labai aiškiai pasakome sakėme, kad dėkuoju, kad labai dideli skaičiai pradėtų tyrimų arba koordinavimo atveju, tai yra 718, yra rezultatas, sakykime, 300 atidarytų bylų įprastai, plus 419, kurios buvo pradėtos vasario, iki vasario pirmos dienos jos buvo pradėtos visa, visas kartu, nes pirmą vasario tai yra diena, kai e, prasideda, pradeda galioti naują organigramą, naują procedūrą ir mm, rezultatas pradėtos 419 bylų. Tai didelio darbo rezultatas, kuris buvo atliktas 11 metų pabaigoje visame skyriuje, kaip sakiau, tiesiog išvalyti tuos stalčius arba lentynas. Jos buvo. Taigi Olafas kelis, kelis metus ir mėnesius stengiasi įveikti atsilikimą, reikėjo, pasarsti pusiausvyrą, e, kaip įveikti tą atsilikimą, kad neturėjome labai daug senų bylų, nes aš manau, kad e, negalima tęsti negalime atmesti tų senų bylų, bet tą darydami mes negalime sukurti e, sąlygas, kad būtų naujos neišnagrinėtos bylos, naujas atsilikimas. Taigi reikia darbuotojus padalinti į dvi dalis, kurie nagrinės senas bylas, o kai, kurias, kai kurie darbuotojai nagrinės dabartinės, dabar nagrinėjamas bylas, kad nesukeltume problemų ateičiai. Taigi 419 bylų buvo pradėtos 1 vasario ir jau tai yra bylos, kurias tyrimo skyrius mane, kad juos galima pradėti padėti, kai kalbant apie tyrimą arba, arba koordinavimą, nes buvo sąlygos e, pradėti tas bylas dėl jų darbo atlikto praeitįje. Tai nebuvo e, siekis pagerinti statistiką, nes statistiko nesvarbu, kiek bylų pradėjote, e, bet mano nuomonė, kiek bylų užbaigėte per tinkamą, deramą laiką ir čia yra svarbiausia, tai yra rezultatas. Pradėti daug bylų, tai čia nėra būdas pagražinti statistiką. Ir tai yra mm, tiesiog toks vienas knygas įvykis. Aš negaliu pasakyti, kad taip, tai yra tiesa, kad dabar 13 e, metais mes e, sugebėjome pasiekti, sutrumpinti nagrinėjimo atvejų nagrinėjimo laiką. Ir mūsų tyrimo rezultatai, ką ponė Gröster minėjo, tai yra kokia paskesnė priežiūra, kokie paskesni patikrinimai. Tai kai tyrimai, kur kažką randam, arba tyrime galime, gali nustatyti, kad nebuvo sukčiavimo varkatinimas tas nori nekaltas mums tai nereiškia, kad yra kažkoks praradimas ar pralaimėjimas. Būtų keltų nerima, jeigu tai būtų laikoma Olafo pralaimėjimu, kad mes po tyrimo galiausiai nusprendėme, kad asmo buvo nekaldas arba kad nebuvo sukčiavimo atveju. Taigi mums tyrimo sėkmė reiškia, kad vyko tyrimas, kuris galėjo paprasčiausiai visiems aiškiai nurodyti ir nustatyti tiesą. Pirmiausia, nustatyti tiesą. Žinome, mes stebime tą santykį ir skaičių, kokios yra mūsų rekomendacijos, kurios gali būti skirtos administracinėms institucijoms arba e, drausmės, drausmė užtikrinančioms institucijoms arba rekomendacijos išieškoti tyrimus arba, arba rekomendacijos teismui pradėti bylą. Mes neapkaltinam nieko, bet kai kuriais atvejais mes savo bylas e, arba galutinė ataskaita siunčiame nacionalinėms teismo institucijoms arba prokuratūrams, kad jie įvertintų ar pradėtų finansinį tyrimą. Taigi, praėjusiais metais, žinome, mes stengiamės įveikti atsilikimą. Tas atsilikimas tai reiškia senos bylos, galbūt keturių, penkių metų senumo bylos, paprastai seni dalykai, senos pilas, na, negeneruoja tokių įdomių naudingų rezultatų jos, dėl to ir lieka kažkur lentynuose. Ir tai e, galbūt rekomendacijų skaičius gali sumažėti, bet iš tikrųjų taip nėra, nes matome piramidės viršuje. Praėjusiais metais mes pateikėme daugiau rekomendacijų negu ankstesniais tai manau, kad rekomendacija yra tam tikras rezultatas. Tai reiškia, kad mes nustatėme kažką tokio, kas kelia poreikį, kad reikėtų imtis veiksmų administracinėse, finansinėse arba būčiamosiose institucijose. Ir galiu um, pasakyti, kad 199 skaičius 12 metais bus didesnis, 13 metais bus didesnis, palyginus su 12. Taip pat čia galiu pasakyti, galbūt nebuvo to ir paminėta, to nepaminėjo ne vienas kalbėjęs narys, kad vis dėlto mes gerinam savo darbą, siekiame užtikrinti geresnę priežiūrą, pranešimų, pranešimų pateikimo mechanizmas apie tos veiksmus, kurių ėmėsi administracinės, finansinės ir e, būčiamojo persikėjimo institucijos, kokių veiksmų jos ėmėsi po mūsų rekomendacijos. Tai nėra kažkokia ataskaita, kurią Olafas siekia užbaigti tam, kad pateiktų pranešimą, bet vis dėlto naujame reglamente, kuris įsigalios po keletos dienų, yra labai aiškus įgaliojimai Olafui pranešti apie nevykdymą, jeigu nesilaikoma Olafo rekomendacijų, pranešti apie tai priežiūros komitetui ir dėl to reikia stebėti, kaip yra įgyvendinama arba negyvendinama Olafo rekomendacijos įvairiose įvairiose, įvairiose institucijas, nors mūsų rekomendacijų skaičius dėja. Aišku, mes neturim jokių galių mm, tiesiog priversti ar, ar tiesiog stumti nacionalinės institucijas ir versti juos imtis kokiu nors veiksmu. Mes galime juos stebėti. Nėra e, stebėjimo par, prievolės, naujame reglamente yra nuostatos leidžiačioms mums, galbūt suti, e, mums suteikia geresnę poziciją, bet pagal seną reglamentą mes neturėjome jokių galių tai daryti, taigi mūsų stebėjimas buvo, na, toksai e, nesistemingas ir tikrai buvo labai sunku turėti tinkamus duomenis ir turiu pasakyti, kad kitų metų ataskaitoje bus duomenys apie mūsų rekomendacijų įgyvendinimą ir tai bus nurodyta pagal metus. Tai tikrai bus labai įdomus e, duomenys ir bus jums pateikti. Aišku, tyrimų pokalbį e, jūs paminėjote vieną dalį, dalį bylą. Tai viena iš dalį tyrimo bylų aš ne visai jūs supratau. Aš supra, ne visai supratau, ką jūs norėt pasakyti. Jūs teigiate, kad mes e, atlikome per daug tų tyrimo, tyrimų e, šioje, e, su asmenimis susijusiais su šia byla, mes stengiamės padaryti, ką galima. Ir mes norėjome sužinoti apie asmenų susijusių su šia byla nuomonė. Galbūt mes vis persistengėm, bet mes darėm viską, ką galėjom, siekdami apsaugoti pagrindinės teisės galit pateikti argumentą, kad mes padarėm per daug šitoje byloje ir nepadarėm pakankamai kitose bylose. Tai priklauso, nes daugelį bylų žinote, kad mes neturim jokių prievalių tai daryti. Šitą prievalį atsiranda tik tai su nauju reglamentu, kuris įsigalios šių metų spalio pirmąją. Tačiau mes visuomet e, asmenys, kurie, kurie gali pateikti atsakymus ir pas, išsakyti savo požiūrį dėl tyrimo arba, pavyzdžiui, apsiginti. Mes arba kalbamės su šituo konkrečiu susijusiu mm, asmeniu ir arba mes konkrečiam asmeniu raštu siunčiame E, tyrimo prašymą, bylos aprašymą ir kviečiame tą konkretų asmenį, prašome, kad jis raštu atsakytų ir pat, nusakytų savo poziciją. Tai neatsispindi statistikoje, bet mes tai darome. Galbūt kitais metais mes tai atspindėsime statistikoje, kiek kartų mes painformavom konkretų asmenį apie tyrimą vykdomą prieš jį ir kiek kartų šis asmuo atsiliepė Na, bet manau, mes padarėme dar daugiau negu nurodyta reglamente tam, kad leistume ne vien tik tai dalį byloje, bet ir kitiems asmenims, konkretiems asmenims e, bendrauti su mumis ir apsiginti, pateikti savo nuomonę, kuris, o tai mums yra vis, labai svarbu. Ne, ne dėl to, kad tai būtų konkretaus asmens gynyba, bet aš tikrai nuoširdžiai manau, jog asmens pozicija, jo teiginys visuomet padeda tyrėjams susidaryti išsamesnį geresnį vaizdą apie, apie mūsų tyriamus faktus. E, sėkmė, norite išgirsti apie tai skaičių, to skiriaus sėkmė, patiksiu vieną skaičių. Ir manau, kad tai yra rašytinėme ataskaitoje, tai yra tikrai vidutinė e, atrankos fazės trukmė, tai yra laikas, per kurį Olafas apsisprendžia, remiantis gautą informaciją, ar pradėti, ar nepradėti tyrimą, ar manyti, kad galima atmesti. Tai septyni mėnesiai buvo vidutinis laikotarpis per pastarosius metus, tada dabar tai sutrumpėjo iki 1,4 mėnesio. Taigi turiu pasakyti, kad 1,4 mėnesio gali pailgėti iki 1,6, bet mūsų valdymo plane mes įtraukime tikslą, kad būtų mažiau negu 2 mėnesiai. Ir tikrai taip ir yra. Jeigu yra paskirtas skyrius atrankai vykdyti, mes dėl to užtikriname trumpesnį atrankos e, laikotarpį, kad mes galėtume atsakyti šaltiniui greičiau, sureaguoti, ar mes pradėsim ar nepradėsim tyrimo. Labai, tai yra labai greitai, labai trumpai, o iš kitos pusės e, nuimti naštą nuo tos e, atrankos skiriaus, atnes, atimti iš jų vertinimo darbą tai yra šitų tyrimo skyrių. Taigi jie vykdė tyrimus, bet jie anksčiau ir turėjo atlikti tą rimtą darbą, e, apdaroti visą gaunamą informaciją ir matėte, yra 1200, daugiau negu 1200. Tai reiškia, kad šimtas atvejų gaunamos informacijos per mėnesį, tai kiek darbo dienų mm, yra ir kiekvieną darbo dieną gaunam informaciją. Tai kaip tyrėjas gali mm, vykdyti atranką, jeigu jis vykdo kasdieninius tyrimus. Toliau ponas Sandergart, informacija vieša ir, priva, vieša ir privačių šaltinių. Atsakau ir ponai Sajalai, ponai Sandergart. Na, šie skaičiai yra įdomus. Deja, mes neturim tų pačių skaičių palikintis pal, iš ankstesnius metus, bet dabar turėsim kiekvienų metų duomenis, kad galėtume tai palyginti. Mes apie tai kalbėjome, tai yra galvojame, nes jums patiems įdomu ir mm, kas stebina mus pačius, kad yra du faktoriai, manau, pagrindiniai privačiame sektoriuje, ar Olafas žinomas ar nežinomas stebina tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse, nežinau, negaliu paminėti, galiu paminėti Bulgarijoje, Olafas yra plačiai žinomas. E, žinias paskaidė žiniasklaida, aš nežinau kodėl, bet mus žino. Ir kai mes esame žinomi, tai tuomet tai skatina daugelį žmonių e, siūsti mus, mums informaciją, parašyti mums ir taip toliau. Kai kuriuose valstybėse narėse, jeigu paklausit, ir jūsų valstybėje narėje niekas nežino, kas tas Olaf. Ir Italijoje galbūt ne per daug žino, tai priklauso nuo daugelio faktorių. Žiniasklaida ir taip toliau. Ir nuo to viešo įvaizdžio, kurį turi Olafas, kokie tyrimai vykdomi ir nevykdomi, ką Olafas daro ar ne. Ir mums viešos institucijos, na, mes manome, kodėl yra tokie skirtingi bendarbiavimo rezultatai. Tai daug kas priklauso nuo patirties. Jeigu žinome ir jeigu pradėsim gerai dirbti su kai kuriamis nacionalinėmis institucijomis, valstybės narės, tai gausite daug daugiau informacijos bylų. Jeigu nepradėsit, bet bylos, bet jeigu jūs žinote nacionalinę prokuratūrą ir nacionalinę policiją, tai jūs tiesiog nepaiso. Aš nenoriu kaltinti valstybių narių, kad jos neduoda mums informacijos. Gali būti ir taip, kad jos mm, galbūt gali susitvarkyti su savo sukčiavimo ir korupcijos atvejais ir tai yra finansinė prasme naudinga Europos Sąjungai, galbūt jos pačios gali susitvarkyti, aš noriu būti politiškai korektiškas, gal tai rodo, kad nacionalinės valdžios institucijos gali susitvarkyti be Olafo pagalbos. Mes nesam čia teikti, kad mes e, prašyti daugiau bylų, nes, žinote, mes jau dabar turim daug, bet yra skirtumas, jeigu tai buvo jūsų klausimo dalis, ponė Sonder, taip, mūsų nuomonė yra tarp informacijos, kurią gauname iš pripačių šaltinių ir iš viešųjų šaltinių. Apskritai, vidutiniškai informacija iš viešųjų šaltinių yra vertingesnė, daug vertingesnė, susijusi su reikalo esme. Kartais informacija patenka iš privataus sektoriaus ir iš tikrųjų tai nėra, jos neverta net tirti, nes yra nepagrista arba tiesiog kai kuriais atvejais netgi klaidin, klaidinanti ir mm, informacija neverta tyrimo. Galiausiai, ponia Ajala, jeigu aš teisingai jūs supratau, jūs klausėte, kas dirba tyrimo srityje Olafe. Darbuotojai. Taip, yra darbuotojai, nuolatiniai darbuotojai, Olafe, tai yra e, laikini darbuotojai, komisijos laikini darbuotojai. Ir e, mes Olafe turime dviejų rušių e, laikinus darbuotojus. Tai laikini laikini ir laikini darbuotojai su nuolatinė darbo sutartimi. Tai yra praėjusių metų paveldas, bet tai yra nuolatiniai komisijos ir Olafo darbuotojai. Ir kaip ir bet kokia kita komisijos tarnyba, mes turime, pasitelkime nacionalinius ekspertus. Nedaug, bet e, jų turime ir panaudojam juos kai, kur, kai kurios iš jų ir tyrimams. Galiu pasakyti, kad e, kalbant apie profesionalius skaičius, pavyzdžiui, teisėjų skaičius, na, yra labai sunku įtraukti juos kaip komisijos darbuotojus, Olafo darbuotojus, nes ilgus metus mes neturėjom, jiems negalėjom vykdyti konkurso, negalėjome jų samdyti, pavyzdžiui, AD5 darbuotojus kaip komisija, kur dalyvauja tūkstančiai teisininkų. Jeigu norite, kad pasamtyti tokius prokurorus arba patyrusius tyrėjus iš, iš nacionalinių policijų pajėgų, tai negalime jų e, išsirinkti, nerasit jų komisijose arba ES institucijų darbuotojų tarpe. Ir gali tokių darbuotojų būti labai nedaug. Ir mes galim kreiptis į atitinkamus nacionalinius e, ekspertus. Me, nežinau, kur jūs vadinate išorės ekspertai, mes jūs vadiname paskirtais tais nacionaliniais ekspertais. Galbūt e, ataskaitoje. Bet yra ir išorės darbuotojai, bet ne, ne, nekalbant apie tyrimus, bet mes savo žargonu taip vadiname sudartinį intramuros, bet tai nėra uh, jie e, mūsų darbuotojai, bet mes turim sutartį su IT sistemos darbuotojais, su išorės bendrovėmis, kurios mums teikia ne vien tik tai paslaugas, bet ir pateikia darbuotojus, kurie teikia tas paslaugas. Bet dėl saugumo priežasčių šitie asmenys, kurie nepriklauso Olafui, jie mm, dirba vis dėlto viduje, bet, tai, bet jie nepriklauso e, tyrimo daliai vykdomai Olafe. Tikiuosi atsakiau kuriuos iš jūsų klausimų, bet esu jūsų dispozicijoje ir komitetas gali matyti, man, manyti vieną dieną jūsų pasirinktą. Aš labai mielai susitikčiau su komitetu, jūsų delegacija, kviečiu į Olafą, pavyzdžiui, pusdieniui. Ir galbūt norėtumėte susitikti su mano vadybos darbuotojais ir darbuotojais ir pažiūrėti, kaip mes dirbam kiekvieną dieną vietoje. Nuoširdžiai kviečiu ir pirmininkas galėtų suorganizuoti tokią apsilankymą mūsų sistemoje. Ačiū. Labai ačiū. E, mes turime apie septynės minutės ir ponia Greslė nori užduoti papildomų klausimų, tačiau turime viską padaryti per 7 minutės ir turėsime perėti prie kito darbo atvarkės klausimo. Atsiprašau, direkt, generalinį direktoriau, aš nebejoju bendromis jūsų išvadomis, kad 12 metų ataskaita e, rodo Olafų darbo veiksmingumo pagerėjimą. Tačiau norėčiau pateikti keletą pastabų. 12 metų skaičiai E, iš esmės pasikeitė dėl jūsų sprendimo pradėti 400 bylų. Todėl šis statistinis poveikis yra labai svarbus, jeigu spręsime iš duomenų. Tai yra vienkartinis poveikis. Ir jūs taip pat puikiai žinote, kaip ir aš, panašu yra ir su skaičiais apie gaunamą informaciją galima pasakyti, kad vertinimo laikas sutrumpėjo. E, tačiau tie skaičiai iš tikrųjų nieko nereiškia, tai nepasako, ką Olafas iš tikrųjų daro. Išgirdome, kad tai vyksta tyrimai o komisija paminėjo 50 procentų e, klaidų lygį. Na, tai yra dramatiškas skaičius, kavojame su ES finansinių interesų nu, pažeidimu. Atrodo, kad tokiu atveju tie finansiniai interesai e, ginami labai prastai. Nenoriu, kad mane neteisingai suprastumėte, aš tik tai klausiu. Paminėjau dalį bylos atvejai. Tačiau yra absurdiška, kad per vienoje iš 20 bylų nevyksta jokie pokalbiai. Žmonės laukia metų metus, kad Olafas e, užsimtų jų bylą. Ir Kitą savaitę mes rengėme klaus, klausimus apie tai, kokį poveikį <clears throat> subjektams daro Olafo tyrimai. E, Liepos mėnesį balsavome dėl, analizavome 12 metų PIF, e, pernai balsavome dėl 11 metų PIF. Ačiū dar, pane Lasander. Labai trumpai. norėčiau paklausti apie yra atvirų bylų, kurios prieitos prieš Olafo darbuotojus. Kokie būti, būtų skaičiai šiuo atveju? Ačiū, generalinį direktorių, penkias minutės jums atsakyti. Daugiau negu reikia. Atsakysiu į paskutinį klausimą. Mes neskirstame vykstančių Olafo tyrimų pagal institucijas ar agentūras mes ją skaidome į tyrimus dėl darbuotojų ir ES institucijų narių. Ir į tyrimus skirtingais klausimais. Bet jeigu pateiksiu statistiką apie tyrimus konkrečioms institucijoms, pavyzdžiui, 10 bylų komisijoje, 15 parlamente, ar tai būtų darbuotojai ar parlamento nariai. Ir po to turime mažesnės institucijas Europolas, Eurojustas, Europos investicijų bankas ar panašiai. Ir daugybę agentūrų, kur mes turime užduotis ir galės vykdyti tyrimus ir kartais taip darome. Mes, kadangi tie skaičiai nedėli, mes pateiksime, jeigu pateiksime duomenis apie vykdytus ar vykdomus tyrimus, tuomet mes galime būti kritikuojami ne tik parlamento pateik, už tai, kad pateikėme duomenis apie vykdomą tyrimą agentūroje ar institucijoje, todėl mes ir nepatikėme tokių duomenų. Galbūt aš neaiškiai pasakiau. Aš kalbėjau apie bylas iškeltas prieš Olafą teisme. Aš sakiau, kad man būtų įdomu sužinoti. Taigi aš klausiu, ar yra bylų kuomet Olafas paduodamas į teismą, nacionalinį teismą ar žmogaus teisų teismą. Atsiprašau, kad neteisingai supratau. Neturiu čia visų skaičių. 12 metais mus, mus patavė į Teisingumo teismą Luksemburgą. E, skubos tvarka ir teismas e, priemė sprendimus dėl to per keletą savaičių ar per keletą mėnesių dėl vykstančio tyrimo. Tai buvo dėl vienos institucijos darbuotojų. Galėčiau netgi įvardyti, nes apie tai buvo rašoma laikraščiuose ir beje teismo sprendimai nėra e, slapti, jie yra vieši. Taigi buvo vykdomas tyrimas apie audito rūmų darbuotos, darb, darbuotojus. Ir tuo at, metu, tuo atveju trys ar keturi darbuotojai padavė Olafą į teismą. O ir teismas ne tik pripažino visišką mūsų tyrimų teisėtumą, bet taip pat ir E, nusprendė, kad e, tie asmenys turi sumokėti teismo išlaidas. Tai yra vienintelis atvejis 2012 metais. Galbūt e, galėtume pateikti statistiką ankstesnės metams, nes tokių atvejų yra buvę, ne tiek jau daug, bet aišku, tai būna, nes kiekvienas turi teisę pateikti, paduoti mūsų teisingumo teismą. Tačiau E, paskutinis kartas, kada Olafo veiksmai buvo pripažinti pažeidžiantis teisės aktus, įvyko pagal Teisingumo teismo sprendimą 2008 metais, tai yra tai žymioji Frenčebik byla, kur buvo primtas nuosprendis dėl dar ankstesnio Olafo tyrimo. Nuo tada Galiu e, jūs užtikrinti, kad e, niekada Olafas nebuvo pripažintas pažeidęs bet kokį įstatymą. Netgi e, jeigu jis ir būdavo paduodamas į teismą. Tačiau po 2008 metų niekada nebuvo pripažinta, kad Olafas būtų pažeidęs bet kokį įstatymą. Pone Greslė, ką galiu pasakyti? Netgi be tų 419 bylų, kurių negalėjome neįtraukti į statistiką, nes tai yra nuveiktas darbas, netgi be, tų, be to skaičiaus, tai yra praėjusiais metais pradėtų bylų, tas pradėtų bylų skaičius yra didesnis negu anksčiau, o tyrimo trukmė sutrumpėjo, ji netgi yra trumpesnė dar šiek tiek 13 metais. Tai pamatysite galtinėje ataskaitoje, tačiau mes stebime šios skaičius kas mėnesį ir tai rodo, ir jie rodo, kad e, trukmės, e, tyrimo trukmės sutrumpėjimas nėra 419 bylų, e, kurios buvo ištrauktas iš spintų rezultatas, o atsidavusių darbuotojų sunkaus darbo rezultatas. Tie rezultatai yra nuseklus ir jie yra tokie patys ir šiemet, nors ir neturime tų 400 bylų, kurias jūs minite. Labai ačiū. E, galite būti įstikinę, kad mes, mes visiems uh, suinteresuotėms asmenėms suteikiame galimybę komentuoti savo pusę. Beje, nuo, mes turime pareigą nuo spalio mėnesio, nuo vasario pirmos mes tą darome nuosekliai. Yra mūsų instrukcijos darbuotojams e, galiojančios tyrimo procedūros, kurios yra skelbiamas viešai ir su, suinteresuotas asmo prieš e, tyrimo pabaigą turi bu, gauti galimybę būti informuotas, sakykime, apie kaltimą, nors tai neteisingas žodis, tai yra apie tyrimo klausimą ir B jis turi turėti galimybę arba žodžiu, arba raštu aiškiai išdėstyti savo nuomonę. Ir tai vyksta nuosekliai nuo 12 metų vasario mėnesio. Nors iki poryt mes dar neturime tokio teisinio įpareigojimo tai daryti. Tačiau laukdami naujo reglamento mes e, tai pradėjome darytume. Praeitie, pone Greslė, jūs turbūt apie tai kalbėjo, buvo darbuotojų, kurie nebuvo apklausti, kurie arba kurių nuomonė buvo, kurių pozicija buvo tyriama ilgiau. Tačiau, kaip matote, iš tų skaičių taip daugiau nevyksta, nes jie ap, e, su jais pasikalbama kiekvienu atveju, net jeigu mes uždaroma bylą. Ir antra, E, kai tyrimas vyksta per ilgai, gali būti pavojus jų karjerai, kaip pavyzdžiui ir dali atveju. Mes dedame ypatingas pastangas, kad e, tas bylas apsvarstytume prioritetinę tvarką, kad nebūtų per ilgai kvestionuoma to žmogaus reputacija. O antra, dedame visas pastangas, kad suteiktume tiems asmenims visas galimybės, galbūt kartais netgi ir per daug, pristatyti savo požiūrį, pateikti savo pareiškimus dėl tyrimo. Dabar turime sustoti, nes diskusija užtruko ilgi, pusvalandžio ilgiau, negu mes tikėjomės. Ačiū generalinio direktorio už jūsų pristatymą pranešimą, ačiū už tai, kad atvykote pas mus. Tačiau prašom pasižymėti, šis komitetas nesitrauks niekiek, kai kalbam apie bendruosius principus, e, kad būtų kuo mažiau sukčiavimo, kad būtų efektyvus tyrimai. Visada mes kvestionuosime tyrimų efektyvumą, kiek skaičių, kiek bylų ištirta, kiek tai užtrunka, koks veiksmingumas kad būtų galima kuo mažiau klaidų ir e, apskritai mes norime taupyti visur. Mes e, neraginame taupyti Olafo lėšų, tačiau mes norėtume e, matyti idealų vaizdą. kad nebūtų jokių suktečiavimo atveju, jokios papirkinėjimų sistemos. kad piliečiai būtų kaip kokie šventi angelai, o jūs turėtumėte būti kaip gaisrinė tarnyba. Taigi nesistebėkite, kad šis šiame komitete jums nebus labai lengva, kad jūs vėl ir vėl klausinės sudėtingų klausimų. Ir tokie apsilankymai, manau, nėra bloga mintis. Labai ačiū, kad apsilankėte ir dalyvavote šioje posėdžio dalyje. Toliau e, uždara posėdžio dalis, ponė Stasai, keičiamės vietomis. Carmen, thank you very much for your cooperation. Thank you. Thanks. Thanks. Thanks.